Good morning, everybody. We will start our meeting. Uh... Labas rytas visiems. Pirmasis darbo tvarkės klausimas atšauktas, bendrasis komiteto posėdis e, su ekonomikos komitetu. Ir dabar pirmasis klausimas e, pagal numatytą darbo, pagal peržiūrėtą darbo tvarkę yra patvirtinimas darbo tvarkės. Peržiūrėta programa vakar jau buvo pa, pasiūlyta. Uh, Jeigu niekas nieko neturi prieš, sakome, kad ji patvirtinta be pakeitimų. Nematau prieštaravimų, todėl sakysime, kad darbo tvarkė patvirtinta. Kitas klausimas - pirmininko pranešimai. Pirmiausia, Envi posėdžio atšaukimas e, vasario 26 dieną antradienį. Envi posėdis numatyt, atšauktas ir antradienį po pietų. Envi posėdis trečiadienį 27 dieną e, įvyks taip, kaip numatyta. Darbo tvarkės projektas bus išplatintas e, laiku. Vertimas 20 kalbų, išskyrus estų, latvių, maltiečių ir gėlų. šio posėdžio elektroninis dosie ir transliacija internetu. Kaip visuomet, visa medžiaga bus pateikama elektroniškai per e-meeting programėlę ir šis posėdis kaip, ras, kaip įprasta bus transliuojamas internete. Pirmoji šiandienos tema - informacija komitetui apie e, vykstančias tarp institucinės dėrybas. Du dosie taryboje šio, su taryba svarstome. Pirmiausia, e, patvarėjai organiniai taršalai. E, pas, įvyko paskutinis trilogas dėl POP neseniai ir e, manome, kad pagaliau taryba ir parlamentas e, susitars dėl e, E, galutinio teksto. Pagrindinis diskusijos klausimas buvo ketvirtame priedė išvardintų medžiagų koncentracijos ribos ir penktame priedė taip pat. Ir e, pakeitimo priemonės Europos komisijos pasiūlyme buvo nuspręsta pakeisti e, EP mandatą, Europos parlamento mandatą. Ir kita vertus buvo nuspręsta tarybos e, mandate e, koncentracijos ribas prieduose įtrauktoms medžiagoms pakeisti, e, pritaikius įgyvendinimo teisės aktus. Sustarimas buvo pasiektas ir paskutinį trialogą ir yra numatyta, kad koncentracijos ribos prieduose bus surašytos, e, pritaikius įprastinę teisėkuros procedūrą. Koreper numatė patvirtinti tekstą penktadienį, vasario 22 dieną, Envi komitetas balsuos vasario 27 dieną, tai yra kitą trečiadienį. E, ir parlamentas plenarnėme posėdėje tada galėtų priimti tą sprendimą e, per balandžio antrąją sesiją. Toliau. E, sunkieji automobiliai. Most political issues. The final deal that was reached. Paskutinis uh, rezultatas yra pasiektas paryčiais susitikimo ir atsispindėme kompromisas e, atskaitos dydžių sistema. E, taryba e, sutarė dėl papildomų atskaitos dydžių sistemos 13 straipsnėje. Taip pat viršyta taršos norma. Parlamentas sutiko su 4250 eurų E, suma e, CO2 gramai už kilometrą kaip kompromisą 25-29 metams. E, CO2 tikslai. Parlamentas sutiko su 15 procentų sumažinimu 25 metams, 30, 30 metais. Ir paskutinis skaičius turės būti įvertintas peržiūros metu 22 metais pagal ES įsipareigojimus e, įgyvendinti Paryžiaus sutarimą. Tos tie dydžiai e, sutarti e, ir buvo sutarta įvesti atskaitos dydžių sistemą netaršiems automobiliams ir paskatoms taip pat parlamento apibrėžimas žemų emisijų e, transporto priemonėms, kurios nepagrystas nominaliu skaičiumi, e, buvo taip pat e, priimtas ir patvirtintas. Koreper turėtų priimti sprendimą 22 vasario, o Envi balsuos e, vasario 27 dieną, galvojant, kad e, tikintis, kad šis klausimas bus patvirtintas per antrąją e, balandžio sesiją. Kitas darbo tvarkės klausimas yra bendros diskusijos dėl trijų skirtingų prieštaravimų susijusių su genetiškai modifikuotais organizmais. Uh, Pirmiausiai e, bendrai pranešiai, pranešiai e, atsakingi už tos klausimus, pasisakys ir pirmiausia, kaip kad sutarta, pasisakys ponė Eleonora Evi. Dėkoju pirmininkė. Dabar jau kalbame apie mūsų paprieš, prieštaravimą e, dėl trijų genetiškai modifikuotų kukurūzų veislių Jeigu pritarta bus mūsų prieštavimus šiandieną, tai tai mes pasieksime 34 prieštaravimus, tai yra e, didžiausias skaičius, kada nors pasiektas mūsų komitete. Mes turime prisiminti, kad esame tiesiog išrinkti piliečių, jiems atstovaujame ir piliečiai. Uh, e, uh, e, nori, kad nebūtų kvalifikuotos daugumos valstybių narių už, e, pasisakančių už e, tų kultūrų platų naudojimą. Mes e, matome, kad dabartiniai pasiūlymai tikrai nepatikina ES piliečių e, ir e, neįtikina jų, kad šie produktai yra saugus vartoti. Dabar aš pakalbėsiu apie tai konkrečiau e, visos trys kukurūzų. E, e, veislės glifosatui ar glifosinatui yra atsparios. Parlamentas vis tik tai neseniai pareikalavo, kad būtų įvesta sisteminė visų tyrimų peržiūra dėl galimo glifosato kancerogenio poveikio. Tokiu būdu reikalavimą, kad būtų e, atliekamos ir peržios e, paraiškų. Komisija, nežiūrintų visų reikalavimų, vis tiek siūlo tvirtinti e, kultūras e, genetiškai modifikuotas, kurios yra purškiamos glifozinatu. Ir tai e, tos kultūros auginamos trečiosios šalyse. Ir mes suprantame, kad gali dėl plataus naudojimo glifosato ir glifosinato atsirasti daugiau nuosėdų tų medžiagų kultūrose ir e, mūsų nuomonė nėra pakankamai įvertinta rizika. Dėl to mes prašome, kad rizikos vertinimas būtų e, įtrauktas į papildomų, papildomų herbicidų vertinimą. Ir komisija daug kartų yra pasakysi, kad e, tikrai nėra papildomų herbicidų E, liekanų, nes laikomasi apibrieštų e, ribų, bet mes žinome, kad maksimalios ribos neatsižvelgia į kaupiamą į poveikį, kaip pavyzdžiui, naudojamas vienas arba du herbicidai. 2015 metais EFSA nustatė, kad tam tikrų pesticidų atveju, pavyzdžiui, glifosato, e, maksimalios ribos buvo kur kas E, aukštesnės negu kad moksliškai įrodytos patvirtintos išvados. Ir galvant apie 19-20-uosius, 21-uosius metus ir reikalavimus, kurie dabar galioja, e, valstybės narės e, gali patikrinti genetiškai modifikuotus kukurūzus ir įvertinti likučius pesticidų. Ir e, ir nustatyta, kad yra pėtsakų, pavyzdžiui, glifosinato. E, Tose kukurūzuose mes klausime komisijos, ką jį darys, e, matydama tokias išvadas. Taip pat BT11, MIR162, 1507, MIR162, 1507 ir trys modifikacijos tolesnės yra tų kukurūzų kaip tik e, kurios patenka į tą kategoriją įtartinų medžiagų. Ir e, abejonių kyla tada, kai bent vienas e, tyrimuose dalyvaujantis narys, komisijos narys paprieštarauja bendroms išvedoms. Ir dabar mes suprantame, kad kukurūzai arba soja genetiškai modifikuota kartais gali sukelti tam tikras alergijas. E, mažumos nuomonė, kuri e, prieštarauja bendrai e, nuomonė, prašo, kad būtų išaiškinta genetiškai modifikuotų organizmų rolė vaidmuo kaip alergenų, nes yra labai daug neiškumų E, dėl alergijų ir tų kukurūzų. Nu, manome, kad kol yra tie neiškumai, komisija neturėtų išduoti leidimo pateikti į rinką tokius kukurūzus. Dabar ponia Kadenbach. Labai ačiū pirmininkė. Aš šiandien esu čia e, kalbėti vietoj kojom e, balas. Visų pirma, bendras komentaras dėl mūsų prieštaravimų. Visus pastarosius trejus metus dėl mūsų prieštaravimų balsavo dauguma parlamentų. Tuos prieštaravimus teikia šešių politinių grupių atstovai - socialdemokratai, žalieji, GUE, ALDE, e FDD ir EPP. Taip pat reikėtų prisiminti, e, kad didžioji dalis EPP e narių balsavo už pakeitimą, kuriame buvo reikalama, kad Europos komisija peržiūrėtų procedūrą, pagal kurią genetiškai modifikuoti organizmai yra teikiami į rinką. Mūsų tikslas išlieka tas pats. Genetiškai modifikuotas maistas neturėtų būti patvirtinamas komitologijos procedūroje tol, kol Europos komisija nepateikia naujo pasiūlymo, atsižvelgiant į e, daugumos faktorių Europoje, nes tai yra demokratijos klausimas. Tie prieštaravimai taip pat leis užtikrinti, kad parlamento pasirinkimo būtų laikomasi e, institucijų pagal institucijų prerogatyvas Šis prieštaravimas yra e, sukurtas tik tam, kad būtų pritaikytas apsaugos principas ir kad būtų gerbiama išrinktojo parlamento daugumos nuomonė, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir kad ES apsaugotų savo piliečius. Mes prieštaraujame projektuojamoms priemonėms, numatytoms priemonėms e, jeigu jos e, ne pakenks pagrindiniams teisės aktams, nes tai sukeltų nepriimtiną grėsmę maisto saugai, žmogaus e, ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Kaip ir ankstesnė prieštaravimuose, mes manome, kad dėrėtų Europos komisijai e, pripažinti egzistuojančias problemas ir um, užtikrinti uh, teisėkuros procedūro legitimumą, kaip kad numatyta komitologijos pasiūlyme, nes manome, kad ir toliau reikia siūlyti GMO autorizavimą. Iš iki šiol komisija e, savo sprendimus priimdavo be nuolatinio komiteto pritarimo ir turėdama net aišku Europos parlamento prieštaravimo. Konkrečiai galiu pasakyti, e, kad e, kai kalbame apie produktų pateikimą rinkai e, pagal 7411, 87411 e, ir e, panašiai turi būti peržiūrėta. Dabar pasibėjome, kad 87411 buvo sukurtas tam, kad būtų gaminamas insekticidas DSRNI. Šis insekticidas E, tikslinio organizmo yra įsisavinimas ir tai e, pažeidžia pagrindinių biologinių procesų genetinį reglamentą ir taip yra nužudoma šakninė struktūra. Ir e, mes matome, kad e, būtina prieš tai įvertinti poveikį žmogaus ir gyvūnų sveikatai, taip pat mikro aplinkai, nes turime kalbėti apie visus, kas susiduria su maisto grandine. Nepriklausomas institutas įvertino padėtį ir jis e, mano, kad tai yra puikiausias e, nežiūrėk ir nerasi strategijos įgyvendinimo pavyzdys. Matome, kad toks genetiškai modifikuot, tokia genetiškai modifikuota kukurūzų rūšis yra atspari pesticidams. E, GDO E, visa eilė. MIR 821 and MIR 162 and 1507. Visi šie pesticidai uh, turėtų būti vertinami kitaip prieš juos teikiant į rinką. Paraiškos teisėjas turi uh, pasverti uh, visus faktorius, kurie leistų jam nuspręsti, kad nereikia vieno ar kito produkto vertinti pagal rizikos mastę. Mažumos nuomonė buvo patvirtinta e, ir ten buvo pareikšta, kad genetiškai modifikuotų kultūrų vertinimas, ypač trijų subkultūrų vertinimas yra nepriimtinas, nes nėra pateikta duomenų, kurie leistų užtikrinti genetiškai modifikuotų kultūrų e, įvertinimo patikimumą. Be to, mažumos nuomonė yra pasakyta, kad tyrimai parodė, kad pašalinio efekto, pašalinio poveikio yra pastebėta. Tai gali turėti įtakos imuniniai sistemai, e, gali, e, padary, e, gali baltyminis poveikis būti padarytas ir tokiu būdu gali pasikeisti kitų baltymų, su kuriais susiduria tos molekulės struktūra. E, Reikia pasakyti, kad toks šaltinis poveikis niekuomet nebuvo išsiaiškintas deramai ir toksikologinės studijos, kurios šiuo metu yra rekomenduojamas ir atliekamos geniškai modifikuotų produktų vertinimui EFSOje, um, ehm, neužtenka, nes jie tiesiog nebuvo traukti į sąrašą. Baigiamą galiu pasakyti, kad kadangi trūksta duomenų, mes turime pripažinti, kad neturime pakankamai informacijos apie e, bendrą poveikį ir pašalinis poveikis yra įmanomas, todėl mes turime kalbėti apie GMO galimą e, alergijų sukelimo riziką ir mes negalime kalbėti apie absoliučią vartotojų apsaugą. E, tie trys deriniai yra atsparus herbicidams, apie herbicidų likučius E, informacija yra būtina tam, kad galėtume deramai vertinti e, genetiškai modifikuotų kultūrų keliamą riziką. Deja, purškiami e, chemikalai neįeina į EFSA kompetencijos rytį, todėl genetiškai modifikuotų kultūrų apdorojimas herbicidais nėra įvertinamas. Europos komisija turi e, priimti sprendimus tik tada, jeigu sprendimus prieš tai įvertina EFSA, vadovaudamas pareiškėjo duomenimis. Kalbame apie produktų, e, tokių kaip 114 genetiškai modifikuotų kukurūzų e, teikimą į rinką. Pirmininkas prašo užbaigti tiesą sakant, mes prieštaraujame. Well, I, it was quicker than I, I expected. Buvo greit, viskas baigėsi greičiau negu tikėjusi, bet uh, tikrai bet kokią tai jums dėkoju. Pareiškimas labai aiškus. Gal uh, e, kitiems uh, šešiems važiams teiksiu žodį ponas Fielneris. Dėkoju. Dėkoju už tokį apibendrinimą. Uh, Taigi vėl matome, e, vėl tą patį dalyką, aš jau kelis kartus tą patį sakiau, bet gal vėl pasikartosiu. Mūsų pagrindinis tikslas e, su šio paprieštaravimu yra pasižiūrėti keletą dalykų. Pirmiausia, kaip komisija e, vykdo savo prievolės. Niekas iš prieštarautų nesako, kad komisija viršia įgaliojimus ir taip pat mes norime, kad komisija klausytųsi mokslininkų išvadų. Uh, E, mes esame dėl to tikri ir tai yra pagrindinė mūsų e, kaip e, prieštarautojų kritika. EFSOS vertintojų grupė užsimanti genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų išreiškė tam tikrų abejonių dėl tų paraiškų. Mūsų reikalavimai yra patys griežčiausi pasaulyje, bet atrodo, kad net ir to nepakanka. Noriu pasakyti, kad dabar mes bandome e, paaiškinti, kad e, to, tos medžiagos yra atsparios e, glifosatui, bet nežiūrint visų diskusijų, glifosatas nėra uždraustas ES. Mes norime uh, Suprantu, kad kai kurie nori to draudimo, bet jis yra nėra uždraustas, taigi mes negalime dabar kalbėti apie e, e, tai, kad reikia drausti kažką dėl to, kad yra medžiagų neuždraustų užfiksuojama. E, kitas dalykas yra e, nuosėdų ribas, kiekis. Taigi, vėlgi mes tarsi norime tarsi drausti naudotis tai, kadangi kažkas turi sąlytis tuo, kas yra neuždrausta. E, manau, kad e, ne visi prieštaravimai yra labai išmintingi ir matau labai daug veidmainiškumo e, ir panašiai elgiamasi, elgiasi kai kas kaip tie, kurie neigia klimato kaitą. Mokslininkų išvados E, dažnai sako, kad genetiškai modifikuoti organizmai nėra labiau e, pavojingi negu įprastiniai. Ir kai kurie e, mokslininkai sako, kad mes nesutinkame su tuo konsensusu. Aš esu girdėjęs įvairiausių teiginių apie klimato kaitą ir jos nebuvimą panašių. Manau, kad mes turime kalbėti tiesiai Tai yra kampanija ne prieš genetiškai modifikuotus organizmus, bet prieš politiką pagrįstą mokslininkų išvados. Ir man atrodo, kad tai yra e, tikra šarada ir dėje dauguma komiteto narių e, dalyvauja joje. Dėkoju labai trumpai, ponė Dėlėje. E, e, mes turime galvoti apie atsargumo principą ir tai yra proporcingumo principas. Reikia vertinti riziką ir priimti atitinkamas mm, priemonės e, proporcingas ir atsargumo principas nėra neveikimo principas. Mes e, tiek daug energijos išeikvojame GMO e, pardavinėjimui, bet mes turėtume pirmiausia galvoti apie priekybos sustarimus, kad nebūtų įrašyti tie dalykai, kurių mes nenorime patekimo į ES. Aš iš tikrųjų esu labai pasipiktinusi diskusijomis, kolega Fielneris labai puikiai apibendino viską ir aš e, būtent noriu pasakyti tuos du dalykus jeigu mes nenorime GMO Europoje, tai apie tai aiškiai ir kalbėkime tūkstančiai gemų e, tonų gaminama, e, naudojant medžiagas, kurios draudžiamos Europos Sąjungoje ir paskui viskas patenka į Europos Sąjungą ir naudojama maistui ar pašarams. Pone Ajuso, dėkoju, aš norėčiau pritarti pono e, Fielnerio ir ponios Dėlėje poziciją. Tikrai tai yra uh, veidmainiška. Mes draudžiame GMO, bet niekas negali įrodyti, kad jie tikrai sveikatai kenkia ar panašiai. Mes dabar taikome tokius principus labai griežtus iš karto pamatome žodžius gėmo ir reiškime prieštaravimą. Mes uh, turime importuoti labai e, daug GMO dėl to, kad e, trūktų pašaro paprasčiausiai Europos Sąjungoje. Pone Gerling. Dėkoju. Aš kaip ir Fielneris panašiai galvoju, bet viską jau matėm ir niekas nepasikeitė. Aš noriu e, pasveikinti prieštarautojus, jie bent jau pradėjo naudoti mokslininkų išvadas ir cituoja cheminės medžiagas, bet tai nereiškia, kad jų logika yra um, kažkokia iškesnė. Man atrodo, viskas gana desperatiškai tame jų prieštaravime. Mes tarsi raganų nu, medžioklę pradėjome prieš tam tikrus produktus ir žmonės, kurie naudoja tuos produktus, nors uh, jie yra leidžiami naudoti ES. Norėčiau pasakyti, kad tokios frazės kaip, kad mes girdėjome, pavyzdžiui, klausimai dėl kancerogeniškumo glifosato, manau, kad mes jau priėmė prie išvadų tam tikrų parlamente ir visoje Europos Sąjungoje, kad taip nėra, aiškės išvadas matėme apie tai, kad glifosatas nėra kancerogenas. Jeigu būtų kitaip, mes kaip parlamentas nebūtume pritarę jo naudojimui. Dėl kitų medžiagų žinau, kad glisofinato, žinau, kad prancūzai yra jį uždraudę, bet tai nereiškia, kad visų pozicija yra tokia pat. Ir taip pat niekas neturi jokių įrodymų, kad bent kuris iš tų produktų būtų bent kaip nors susijęs su GMO e, produktų, naudo, produktų e, kancerogeniškumu. Nes jeigu tai būtų, nebūtų patvirtinimo sistemos praėję tie visi produktai. Matome, kad suplakti yra įvairiausi principai ir noriu pasakyti kolegiai, e, dėlė atsargumo principas yra įrašytas ES sutartyse, jis naudojamas tada, kai nėra pakankamai mokslininkų išvadų, nėra tik tai tas principas netaikomas tada, kai kažkokiam žmogui kyla kažkokie neiškumai. Ir iš tiesų nėra produktų, kur, dėl kurių būtų atlikta tiek mokslinių bandymų, tiek tyrimų, tiek e, rezultatų analizės, kiek dėl tų produktų. Taigi, dėl tolesnio jų naudojimo. Aš esu pasirengusi įsiklausyti į e, žmonių nuomonės požiūrius, bet reikia paprasčiausiai pripažinti, kad e, jums nepatinka GMO dėl emocinių kažkokių priežasčių. Aš sutinku su tuo, bet tada nepasikliaukite kažkokiu pseudomokslu. Aš sutinku su ponu Fielneriu ir sakiau tą daug kartų. Mokslininkų išvados rodo tam tikrus dalykus ir mokslininkai sutarė dėl produktų vartojimo E, taip pat mokslininkai sutinka dėl e, klimato kaitos ir aš tikiuosi, kad e, mūsų kolegos žiūrės plačiau. Ne, ne, negali būti taip, kad jie vienoms išvadoms pritarė, kitoms ne. Tai atrodo šiek tiek vailokai. Taigi tiek. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijai. Thank you, Mr. Chairman, and uh, let me first uh, explain that I'm replacing. Ačiū pirmininkė, aš pirmiausia paaiškinu, kad aš kalbu vietoj uh, E, pono Taivučiai, kuris yra Maisto saugos generalinio direktorato biotechnologijų generalinis direktorius, jie susirgo. Dėkuoju, kad suteikėte mums galimybę sureaguoti į šio pasiūlymo projektą. Kaip jau buvo pasakyta, trys e, kukurūzų panaudojimo maistui ir pašarams E, rūšys čia yra aptariamos. Tai yra ne auginimui, o vartojimui teikiami kukurūzai. Reikia pasakyti, kad visi procedūriniai žingsniai buvo naudojami. EFSA atliko išsamų rizikos vertinimą visiems trims e, genetiškai modifikuotiems kukurūzams ir buvo priimtos palankios teigiamos išvados e, visiems trims, kalbant apie galimą riziką žmogaus veikatai ir aplinkai. Dėl EFSA rizikos vertinimo aš galiu pasakyti, E, kad EFSA atliko viską, kas derma padaryti pagal e, reikalingus reglamentus ir vadovaujantis atitinkama mokslinė literatūra. Valstybių narių komentarai EFSOje buvo įvertinti. Taip pat EFSA pateikė visus reikalingus klausimus ir gavo reikalingą informaciją iš paraiškos teikėjų, kad įvertintų tuos genetiškai modifikuotus kukurūzus ir padarė išvadą dėl jų saugumo. Dėl e, e, mažumos nuomonės, kurią suformavo, kurią išreiškė vienas EFSA narys, aš galiu pasakyti, e, kad e, viskas išplaukė iš EFSA kolegijos sprendimo, o mažumos nuomonė e, yra siejama su vienos rūšies kukurūzės. Ir reikia pasakyti, kad e, tie, e, ta kultūra nėra parduodama e, komerciškai. Reikia pripažinti, kad ne visi uh, EFSA ekspertai su ta mažumos nuomonė sutiko ir padarė kitokią išvadą dėl visų trijų rušių, vadovaudomėsi moksliniais įrodymais ir atsižvelgdami į e, atskirus vertinimus skirtingų kombinacijų, e, kai buvo nustatyta, kad nėra jokios e, baltyminės sąveikos. Be to, EFSA nusprendė, kad reikia paskelbti viešuosius komentarus apie EFSA nuomonę, kai buvo pradėtos viešosios konsultacijos komisijoje, tuo pagrindu vėliau Europos komisija pasiūlė valstybėms narėms autorizuoti tuos tris geniškai modifikuotus kukurūzus importui. Įgyvendinimo sprendimai atitinka 2003 m. 1829 reglamentą e, dėl e, geniškai modifikuotų produktų įtakos sveikatai, aplinkai ir panašiai. Sausio 14 dieną nulatinis komitetas balsavo dėl pasiūlymų nuomonės nebuvo priimta iš esmės dėl politinių priežasčių ir dėl visuomenės neigiamos nuomonės pagal kolitologijos taisyklės ir pagal genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų reglamentą Europos komisija pateiks savo sprendimus apeliaciniam komitetui vasario 27 dieną. E, herbicidų patvirtinimas e, ir atitinkamų teisės aktų patvirtinimas E, kaip jau buvo pasakyta, yra atliekamas e, įvertinant egzistuojančius e, reglamentus. Aišku, genetiškai modifikuoti organizmai turi tenkinti maksimalių likučių verčių reikalavimus. Mes žinome, kad yra medžiagų, kurios dabar ES yra neperleidžiamas, pavyzdžiui, glifozinatas, bet GMO autorizacija nėra susijusi su herbicidų patvirtinimu ir maksimaliai leistinų likučių ribų nustatymu dėl e, glifosato ir glifosinato e, likučių e, kukurūzose yra nustatyta, kad tai nėra kontroliuojama ir tai neįeina į bendrijos kontrolės programą, nes kukurūzai nėra tarp 13 labiausiai vartojamų produktų Europos Sąjungoje. Ir Europos komisija rekomendavo valstybėms narėms, kad kukurūzai būtų įtraukti į nacionalinės stebėsinos ir kontrolės programas, kurios papildo Europos Sąjungos stebėsiną. Galima herbicidų įtaka herbicidam atspariem genetiškai modifikuotėm produktams yra įvertinta, nes tos kultūros yra apipurškiamos specialiais herbicidais ir tai gali pakeisti jų sudėtį, tai gali pakeisti ekonominės ir maistinės ypatybės, kadangi e, reikia papildomų studijų, skaitant toksiškumo studiją kiekvienos kultūros atveju. Tai bus e, reikalavimo, kad tai būtų padaryta rizikos vertinimo metu. Dėl geniškai modifikuotų organizmų auginimo trečiosiuose šalise ir įvairių variacijų atsiradimo sprendimas leidžia tokį auginimą ir tai yra tų trečiųjų valstybių suvereni teisė, jos negali reguliuoti ES dėl reikalavimo sustabdyti sprendimų prieimimą, kol pasibaigs autorizavimo procedūra, Europos komisija yra pateikusi pasiūlymą, kuris leidžia valstybėms narėms apriboti genetiškai modifikuotų maisto ir pašarų importą į savo teritoriją. Šį pasiūlymą Europos parlamentas atmetė ir dabar tęsiasi diskusijos su taryba. Europos komisija yra pateikusi platų pasiūlymą dėl skaidrumo padidinimo rizikos e, vertinimo kontekste. Pasitarusi su EFSA, parlamentas e, su taryba pasiekė susitarimą dėl to klausimo ir mes tikimės, kad artimiausiomis savaitėmis jis bus perduotas tolesniems procedūros etapams. Baigdamas noriu pasakyti, kad nėra priežasties šios projektus, sprendimų projektus atmesti, nes visi procedūrai, nu, visos procedūros numatytos GMO teisės aktuose buvo pritaikytos ir atitinkamų reikalavimų buvo laikomasi. Galiausiai aš dar norėčiau paminėti Europos parlamento parlamentinės kontrolės teisę. Europos parlamentas e, galės savo įgaliojimus tenkinti, bet kol kas tai nėra padaryta. Europos komisija nereikalauja parlamento atitinkamo teisės aktų šiuo klausimu. Ačiū. Um, Ačiū. Dabar aš norėčiau informuoti komitetą, kad balsuosime dėl šių prieštaravimų šiandien vėliau. Ir tikimės kad komitete šis sprendimas bus patvirtintas, tada plenariniam posėdžiui bus perduotas kovo mėnesį. Kitas darbo atvarkės klausimas yra susijęs su kitu prieštaravimu dėl aktyvių veikliųjų medžiagų. Pirmiausiai žodį sudėksiu bendra pranešėjams. Pradėsime nuo ponios Kodin, prašom. Dėkuoju, E, Pirminkė, tieklopridas yra neonikotinoidas, kuris naudojamas intensyviame žemės ūkėje, yra atsakingas už e, apdulkintojų ir bičių mirtingumą. E, ta medžiaga yra labai prieštaringa ir Prancūzija bei Belgija yra uždraudusios ją. Ja Komisija, nepasiklaususi Europos parlamento, vis tik tai nutarė pratesti e, leidimo suteikimo e, galiojimą e, šiai medžiagai. Jau žinome, kad Europos maisto saugumo agentūra uh, atliko tyrimus, bet ne viskas baigta ir dar užtruks viskas vienerius metus. Tačiau tos medžiagos e, dviejose valstybėse narėse yra pripažįstamos kaip e, žalingos, aš ką tik minėjau, Prancūzija ir Belgija. Europos parlamentas e, turėtų suteikti savo nuomonę dėl leidimų toms medžiagoms, bet mūsų nuomonė nėra teisiškai saistanti. E, ir e, veiklioji medžiaga bus, e, jeigu bus teigiama išvada, patvirtinta be parlamento sutikimo. Tai yra skandalinga ir komisijos prievalė yra išsaugoti biovairovę ES, taip pat kovoti su nesažininga konkurencija ir pirmiausia nukentės e, Belgijos ir Prancūzijos ūkininkai dėl to, kad ta medžiaga tose šalyse nebenaudojama. Ir e, Prancūzijoje nuo 18 metų rugsėjo 1 e, tiek klopridas yra uždraustas, bet E, taip pat žinome, kad bus galima įvežti iš trečiųjų šalių e, produktus, kurie buvo auginami naudojant tą medžiagą ir tai kelia pavojų sveikatai e, žmonių ir gyvūnų. Ir mes turėtume palaukti galtinių mokslinių išvadų, kurios turi būti pateiktos parlamentui. Ačiū. Toliau SND frakcijos atstovė pane Kadenbach. Prašom. Šį kartą padarysiu viską paprastai. Aš visiškai prisijungiu prie to, ką pasakė ką tik prieš mane kalbėjusi kolegė. Ačiū. Toliau Aldė, pane Rys. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Prieštaravimus mes pateikėme, aš juos pasirašiau ir tai yra susijęs su autorizavimo pratesimu neonikotinodui tiek lopridui, jūs apie tai žinote. Trečią kartą pratestume leidimą per trejus metus. Iš esmės tai yra daroma net likus jokios analizės, nes tik tai pratesimo, atnaujinimo čia procedūrai reikalaujama tokios analizės e, dabar padėtis labai pasikeitė. Nuomonės, lyginant su 2005 metais, dabar yra visai kitokios. Nustatyta, kad e, bitėms tos medžiagos e, yra kenksmingos. Mes kalbame apie sitotoksiškumą, genotoksiškumą, e, kalbame apie endokrininės sistemos e, griovimą. Europos cheminių medžiagų agentūra kalba apie karcerogeninės ir toksinės medžiagas bendrai ir e, Prancūzijos atitinkama maisto ir e, sveikatos apsaugos agentūra 2018 metais priemė sprendimą, kad reikia optimaliai sumažinti šios medžiagos naudojimą, nes tai jis yra labai pavojingas. Ir tai yra padaryta ne tiek čia, kiek Prancūzijoje praėjusiu metu rugsėjo mėnesį. E, E, Bruselio ir Valonijos regionas taip pat priėmė tokį sprendimą. Tekstas yra labai aiškus, nuosios taisyklės leis griežčiau apsaugoti žmogaus ir gyvūnų sveikatą. Ir aš galiu pasakyti, kad šis prieštaravimas uh, E, padaro viską, ką reikia. Apsaugos principas turi būti pritaikytas prieš pratesiant šių medžiagų naudojimą. Žinia, kad tos medžiagos yra žalingos ir ne apie tai mes dabar, ne tai mes dabar galime propaguoti savo piliečiams. Dar kartą žodį suteiksiu, jeigu nėra papildomų prašymų pasisakyti komisijai. Ponas Berent, prašom. Ačiū ponė pirmininkė. Taip iš tiesų, reglamentas, su kuriuo yra susijęs šio prieštaravimo projektas, jau buvo patvirtintas sausio 31 dieną ir vasario 5 dieną jisai buvo paskelbtas oficialiame lentinėje. Šiame e, reglamente yra pratesiamas taikymo laikotarpis 32 veikliosiams medžiagoms, toms, kurios, e, kurių taikymas buvo numatytas e, iki šių metų balandžio mėnesio ir tas laikotarpis yra pratestas dar vieneriams metams. Atsiprašau, ponė Bėrintai, man atrodo, kad iškilo nesusipratimas. Pone Garling dar norėjo paprašyti žodžio, tad jeigu neprieštarausite, pirmiausiai pone Garling kalbės, o po to galėsime sugrįžti prie jūsų pristatymo. Ačiū už supratingumą, o žodį suteiksiu dabar poniai Garling. Ačiū. Aš paprašiau žodžio EPP grupės vardu. Mes nepritarsime šiam prieštaravimui, tad kalbėsiu labai trumpai, bet man atrodo, kad reikia išgirsti ir šią nuomonę, kadangi mes nekalbame apie vienbalsingumą. tokios medžiagos kaip e, neonikotinoidai. Galbūt ir e, yra tokios neigiamos konotacijos, tačiau reikia pasižiūrėti į konkrečias medžiagas, kurios patenka po šią kategoriją. Jos skiriasi, jos skirtingai naudojamos ir jos veikia skirtingais būdais. Tad ši konkreti medžiaga net mums nereikia aptarinėti visko, nes, man atrodo, ponia Godin nesupranta pačios sistemos prieš pasisakydama komitete. Čia yra prieštaravimas įgyvendinimo teisės aktui, tad iš esmės mes kalbame ne apie tai, kad ignoruojamas parlamentas, tiesiog čia kalbama apie tai, kaip veikia parlamentas. Ir šiuo atveju labai aiškiai mes kalbame tik tai apie tą faktą, kad atnaujinimas, sprendimas nebuvo primtas dėl mūsų sistemos, dėl to, kad yra atitinkama sistema, dėl pesticidų ir kitų, kad ta sistema neveikia tinkamai, mes pagal bendruosius su maistu susijusius teisės aktus kūrėme naują sistemą ir aš norėčiau pritarti ir poniai Ajuso. Buvo vėlavimo šių produktų atžvilgių, bet ne dėl pačių produktų. Pagal 17 reglamento straipsnį akivaizdu, kad tų medžiagų taikymo laikotarpis baigėsi ir tuomet yra numatomas pratesimas. Yra tokių, kuriems norėtųsi peržiūros, tačiau tam, kad mes galėtumėm ją numatyti, reikalinga sistema sudaranti tam galimybės. Belgija numatė atitinkamą draudimą dėl atitinkamų priežasčių, bet nebūtinai tai reiškia, kad mes patys irgi taip turime daryti visi. Yra vidinių, vidaus politikos priežasčių ir kitų aspektų. Uh, mes tiesiog turime sukurti naują sistemą tam, kad šis produktas jo atžvilgių būtų atlikta peržiūra atnaujinimo klausimais. Ačiū. Dabar sugrįšime prie pono Berinto, prie komisijos. Galbūt galėtumėte pratesti nuo tos vietos, kur jūs nutraukėme. Bet e, tai, ką iki šiol pasakėte, mes išgirdome, tad prašom, teskite savo uh, pristatymą. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai nieko tokio dėl to pertraukimo. Tiesą sakant, man atrodo, kad aš dabar netgi galėsiu kalbėti glaušiau, kadangi ponė Gerlink išdėstė nemažai aspektų, kuriuos aš norėjau iškelti. Pagrindinis yra štai koks. Mes kalbame apie dabartinio leidimo išplėtimą dėl administracinių priežasčių. Mes nekalbame apie sprendimą dėl faktinės dosie peržiūros susijusios su medžiagų atnaujinimo patvirtinimu. Pone Giorlink teisingai pasakė, 17 reglamento straipsnis numato, kad komisija privalo pratesti patvirtinimo laikotarpį tais atvejais, kai neįmanoma užbaigti sprendimų prieimimo proceso dėl tų priežasčių, kurių negali įtakoti pareiškėjas, kaip tik taip ir yra. Aš norėčiau pabrėžti, kad pagal dabar taikomą sistemą pranešančioji valstybė narė įvertina paraišką, pateikia ją EFSAI, kolegų peržiūrai ir tik tai tuo met yra pateikiama EFSOS išvada ir tik tai tuo met komisija priema sprendimą sprendimą. 24 mėnesius buvo vėluojama pateikti vertinančios valstybės narės ataskaitą. EFSA taip pat vėlavo dar papildomai 4 mėnesius prieš pateikdama išvadą. Ir visa tai niekaip nesusijęs su pareiškėju, tad e, jisai negalėjo įtakoti šių vėlavimo priežasčių, tad pagal 17 straipsnį komisija neturėjo kitos išeities, kaip tik tai pratesti leidimą medžiagai. Panerys kalbėjo apie medžiagos klasifikaciją. Teisingai, tačiau 17 straipsnėje nėra diferencijuojama ar klasifikuojama ar neklasifikuojama. Mes kalbame apie universalų leidimo e, naudoti medžiagą pratesimą. Esą buvo kalbama apie tai, kad komisija šiuo pratesimu viršyje savo įgaliojimus. Tai yra netiesa, priešingai pagal 17 reglamento straipsnį mes privalome tą daryti, o jeigu taip nepasielgtumėm, tai tokiu atveju mes viršytumėm tuos įgyvendinimo įgaliojimus, kurie mums buvo perduoti. Norėčiau patvirtinti, kad dosie ir EFSA išvada, o taip pat ir pranešančios valstybės narės ataskaita e, sausio 22 dieną pasiekė komisiją ir tai reiškia, kad bus pradėtas sprendimų prieimimo procesas dėl atnaujinimo. Mes sprendimą ketiname pristatyti per ateinantį mėnesį, bet tikrai uh, mes suprantame, kad reikėjo iki balandžio 30 dienos pratesimo. Jeigu sprendimas bus priimtas dėl ne pratesimo ir šios medžiagos nedaudojimo, tai tuo met aišku, kad mes atšauksime šį pratesimą. Ačiū. Jeigu komitete bus patvirtintas prieštaravimas, tuomet balsavimo plenarnėje tikėsimės pirmoje kovo mėnesio plenarnėje sesijoje. Mes einame prie kito darbo atvarkės klausimo. Dar vienas prieštaravimas. Tai yra prieštaravimas e, dėl didžiausių kai kurių medžiagų, įskaitant klotienidiną likučių kiekių. Pirmiausia, suteiksiu žodį vieną iš bendriesiams pranešėms ir pirmoji ponė Deliai. E, dėkoju pirmininkė. E, tai yra prieštaravimas susijęs su neonikotinoidu, bet tai yra susijęs šį kartą su e, didžiausiu likučių kiekiu padidinimu. Ir mm, Europos Sąjungoje, kaip mes žinome, e, ta medžiaga klotietidinas yra draudžiama. Ir neaišku, kodėl reikalingas yra šis prieštaravimas. Nežinau, Ir taip pat, kodėl reikia prieštarauti, kodėl yra siūloma, kodėl yra prašoma padidinti leistus, leistinus didžiausių likučių kiekius nuo 0,03 iki 0,3. Aš norėčiau, kad komisija paaiškintų, kodėl ir kaip e, bus taikoma e, ši taisyklė didžiausiams likučių kiekiams dabar jau e, egzistuoja riba 0,03 procento ir kodėl dabar reikia didinti e, šią ribą. Aš prieštarauju. Ir nežinau, kaip komisija laikosi procedūrų, bet e, nėra tai man pagrindinis klausimas. Pirmiausia, tai yra politinis klausimas. ES piliečiai nori geresnės apsaugos ir e, dabar ten, to neužtvi, e, neužtikrinsime didindami e, in, didžiausius likučių kiekius insekticidų. Mes turime galvoti pirmiausia apie tai, kaip apsaugosime piliečių sveikatą. Thank you very much. Uh, the next speaker again, Ms. Kadenbach. Herzlichen, herzlichen Dank. Uh, alle schon ausgeführt nach. Ačiū Kadangi tai yra bendras prieštaravimas, aš e, kaip ir daugiau nebeturiu ko pridurti prie to, ką pasakė kolegos. Ačiū. Toliau Aldė grupės vardu, ponerys. Dėkuoju, pirmininkė. Tai yra e, dar vienas prieštaravimas, e, kurį aš taip pat teikiu. Aš taip pat, nežinau, norėčiau reaguoti tai, ką sakė komisija ir ponė Gerling dėl procedūrų, bet mes pirmiausia turime galvoti apie kitus dalykus, ne procedūras. E, žinome, kad pasaulyje ir Europoje e, bitės nyksta ir taip pat mes žiūrime į tai, ką sako mokslininkai ir mes norime išreikšti prieštaravimą e, dėl būtent tą norėjau pasakyti dėl mūsų prieštaravimo ir neonikotidoinų. Kliotienidinas e, siūlo dabar komisija padinti 10 kartų maksim didžiausius likučių kiekius, bet ta medžiaga yra toksiška pirmiausia bitėms ir mes žinome jos neigiamą poveikį, labai, apie jos neigiamą poveikį labai gerai ir reikia jau nuo 2013 metų yra draudžiama ši medžiaga Europoje, bet e, Kanada naudojo tą medžiagą iki šiol ir mes e, dabar turime padidinti leisnį kiekį 10 kartų, pirmiausia dėl bulvių. Aš nežinau, ar komisija tą patvirtins, bet atrodo, kad taip. Mes nenorime kanadiečiams savo partneriams aiškinti, kokie turėtų būti jų e, teisės aktai, bet mes norime, nenorime, kad jie mūsų normų ir standartų dabar negriautų. Uh vyko labai ilgos diskusijos e, septynerius metus prieš pasiekiant atitinkamus susitarimus. Ir ES galime sakyti, kad ta e, žemutinė riba galbūt yra labiau e, virtuali, nes ta medžiaga yra draudžiama. Ir ta medžiaga yra nuodinga ir mes ją draudžiama. Ir kaip mes dabar, kodėl mes turime savo normas švelninti dėl to, kad ta medžiaga toliau naudojama yra kitur. Aš suprantu, kad aišku tai yra kitų diskusijų klausimas, bet ar e, iš tikrųjų reikia, kad e, per e, vandenyną keliautų bulvės išaugintos kitame kontinente. Ir aš, kaip sakė ponė Kadenbach, prieštarauju ir basta. Ačiū. Toliau ponė Godin. Ačiū ponė pirmininkė. Mes čia e, e, visi matome, kokiu rezultatu duoda laisvos priekybos sutartis. Mes visi pritarėme Kanados normoms. Ir nei politika, nei aplinkosauga, nei polemika to negali, to negali pateisinti. E, mes žinome, kad ES ta medžiaga yra uždrausta visai pagrindai, nes neonikotinoidas kenkia apdulkintojams. Dabar ES komisija dešimt kartų padidina maksimalias ribučių ribas bulvėms importuojams iš Kanados. Aš manau, kad šiam pasiūlymui mes turime prieštarauti. Visų pirma, mes turime suprasti, kad didžiausių likučių ribos padidinimas netitinka ES normų, nes tai kenkia apdulkinantiems e, vabžiams. Kitas dalykas, mes žinome, kad Šiaurės Amerikoje e, padaryta žala lygiai tokia pati, kaip kad mes konstatavome Europoje e, bitėms. Mes neturėtume uh, E, pritarti naujom, naujai praktikai, kuri e, turėtų katastrofiško padarinių mūsų žemės ūkiui, tik tam, kad įtiktumėm Kanadai. Ta pati galime pasakyti ir apie poveikį žmogaus veikatai. Visi jas galime pasakyti, e, žiūrėdami į šį prieštaravimą, kad mokslininkų detalios išvados parodė, kad klotiedinas yra kenksmingas žmogaus sveikatai. Be to, E, jis kartu su kitomis toksinėmis medžiagomis sukuria kokteilio efektą, kuris žmogaus organizme gali veikti kaip cheminė bomba. Ir tai daro ypatingai didelę žalą žmogaus veikatai. Ir baigdama aš galiu pasakyti, kad mes dabar matome nelegalios konf, konkurencijos pavyzdį. Europos e, žemdirbiai nebegali naudotis uh, e, klotiedinidinu, o tuo tarpu Europos komisija nori suteikti uh, lengvatas Kanadai. Uh, E, mūsų e, normos ir standartai aplinkos susrityje yra niekam nebereikalingi, nes ES sveikos bulvės turės konkuruoti su apnuodytomis pigiomis bulvėmis iš Kanados. Ačiū. Po to, kai pasisakė bendra pranešėjai, suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams. Pone Gerling, ačiū. O čia jau visai kita kalba, lyginant su ankstesnėmis trimis temomis. Tad šiuo požiūriu mes turime priimti domen mokslinius įrodymus praš... ir užduoti komisijai klausimą. Didžiausios likučių ribos kai jos yra nustatomos medžiagoms ypač medžiagoms, kurios yra draudžiamos naudoti ES, bet gali būti figuruoti nedideliais kiekiais importuojamuose produktuose. Akcentuoju, labai nedideliais kiekiais, nes maksimali likučių riba yra labai nedidelis kiekis, kadangi tai yra likučiai Tad, man atrodo, šiuo požiūriu yra visiškai nedispro, neproporcinga kalbėti apie produktus, kurie tarsi mus nuodija. MRL mm, tais likučiais siekiama mus apsaugoti, tad šiuo požiūriu reikėtų parinkti tokias kaip ir proporcingas formuluotės, nepersudant. Tad norėčiau užduoti klausimą. Kalbant apie MRL medžiagai, tokiai kaip dabar svarstoma, kai EFSA nustato tą kiekį, vyksta atitinkama procedūra. Ar ta procedūra vyksta remiantis toksikologiniu poveikiu produkto galutiniam vartojimui, ar tas kiekis yra nustatomas atsižvelgiant į poveikį prekybos standartams kiek kokybiškas mokslinių požiūrių šis procesas. Mes kalbame, pavyzdžiui, apie daugiklį dešimties ir galbūt neturi poveikio žmogaus veikatai. Tad aš norėčiau paklausti, kaip yra nustatomi tie kiekiai ir kaip yra daroma išvada, kad toks kiekis tinka, pavyzdžiui, ir kad jį galima padidinti dar padauginus iš dešimties. Ačiū. Dėkojame Jums. Toliau žodį suteiksiu ponui Florence. Ačiū, ačiū už suteiktą galimybę dar pakalbėti apie neonikotinoidus, nes jie man kelia didelį nerimą. Aš negalvoju, kad mes imsime ir numirsime dėl jų rytoj. Tikrai negalvoju taip. Bet dėl draudimo aš kreipiuosi į komisiją. Ar jūs negalime užtikrinti teisės aktų vykdymo, juk jūs esate sutarčių sergėtojai. Aš susitinku su tūkstančiais ūkininkų dėl to, kurie skundžiasi dėl to, kad neonikotinoidai mano šalyje yra draudžiami, o kaip antai kaimininėse valstybėse uh, 18 yra daroma išeitis, išimtis ir komisija tą išimtį tiesiog ima ir patvirtina. Komisijos pirmininkas Junkeris e, viename didelėme laikraštyje pareiškė, kad e, aš. E, nenorėčiau, kad žlugtų Europa. Tai ką mes čia darome? Juk yra uh, įstatymas, jisai turi būti įgyvendinamas. Bet turėkite galvoje, kad mūsų laukai yra plikut, plikutėliai. Ir kiekvienas gali apsilankyti pas mane ir jeigu atras kažkokių mikroorganizmų, kurie yra 10 cm ilgio, tai tuomet aš pakviesiu jūs pietų. Bet kuriuo atveju tie laukai yra apleisti Mes kalbame apie sėjomainą, mes kalbame apie tris sėjomainos ciklu susijusiu su šią medžiagą, o komisija galvoja apie tai, ar suteikti išimti ar ne. Ir jeigu jūs nebūtumėte tokie malonūs žmonės, tai pradėčiau su jumis ginčytis, bet draudimas yra draudimas ir nereikia dėti kažkokių tai klaustukų, nes jeigu pradėsime tą daryti, tai tiesiog galime baigti savo darbą. Tiesiog uždrauskite šitas medžiagas, jos yra pačios pavojingiausios, kokios tik tai šiuo metu naudojamos žemės ūkija. Dėkuoju. Thank you very much. Uh, and now I... Ačiū Jums. O dabar žodį dar kartą suteiksiu komisijai, ponas Bėrint. Thank you. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad e, pasiūlymo projektas yra susijęs su didžiausiais likučių kiekiais. Yra nesusiję tai su tuo, apie ką kalbėjo ponas Florensas. Tai yra e, leidimų teikimas tam tikroms veikliosioms medžiagoms, kurios yra draudžiamos valstybės narės. E, e, tai yra jų kompetencijos gali taikyti tam tikras skubes normas, kaip išimti ir valstybės narės gali pasinaudoti tą galimybę. Bet tai yra nesusijęs su mūsų svarstamu reglamento projektu. Keletas kalbėjusių parlamento narių kalbėjo apie e, klotienidino e, pavojų bitėms ir aplinkai. Aš norėčiau pasakyti, kad būtent dėl to ES apribojo šios medžiagos naudojimą. Ja galima e, naudoti tik tai šiltnamėse, bet ne lauke ir problema susijusi su bitėmis yra išspręsta mūsų augalų apsaugos produktų apsaugos e, sistemoje. E, bet dabar kalbama apie didžiausius likučių kiekius, tai susiję tik su importu iš trečiųjų šalių. Šiuo konkrečiu atveju e, yra tai Kanada, bet gali būti ir kita, bet kokia šalis ES neturi galių kištis į aplinkos saugos teisės aktus ar leidimų sistemas trečiosiuose šalyse. Tai yra tų šalių suverenus, nepriklausomas sprendimas ir mes negalime drausti joms e, išduoti leidimų produktams, net jeigu jie yra draudžiami ES. Šis reglamentas yra tik susijęs su poveikiu sveikatai vartotojų sveikatą Europos Sąjungoje. Aš reaguoju į konkretų ponios Gerling klausimą. E, šis klausimas per dviejų etapų procedūrą yra išsamei ištirtas, pirmiausia, vertinančių valstybių narių, paskui EFSOS vadovaujantis tarptautiniu mastu pripažintais metodais, taip pat rizikos vertimo aukštais standartais, kuriuos taikė, taiko EFSA E, toksiškumo duomenų priemonių paketas taip pat turi būti pateiktas, kaip žinia, mm, vertinimui. Ir EFSA patvirtino, kad didžiausi likučių kiekiai e, tos medžiagos e, bulvėse yra saugi, saugus vartotojams. Taip pat noriu pasakyti, kad mes taip pat dirbame 2005 m. 396 reglamentai gyvendinami, konkrečiai paminėsiu 14 straipsnį, pagal kurį komisija privalo per 3 mėnesius nuo e, mokslininkų išvadų e, pateikti pasiūlymą dėl reglamento ir, kaip aš sakiau, ta nuomonė buvo pagrįsta procedūra, kur išdėsta e, reglamento 6-11 straipsniuose. Reglamento tikslas E, yra susijęs su aukštesnė, didesnė vartotojų apsauga ir mes laikomės tų visų nuostatų. Dėl to noriu pasakyti dar kartą, kad mes nematome priežasties, dėl kurios pasiūlymas turėtų būti atsimtas, nes jis atitinka didžiausių likučių kiekių reglamento tikslus ir nuostatas ir konkrečiai vartotojų sveikatos reikalavimus. Dėkoju. E, Pone Delė ir ponas Florens norėtų dar pasisakyti. Nenoriu iš naujo pradėti diskusijų, nebent turėtumėte trumpų klausimų komisijai. Tuomet e, suteiksiu jums žodį pasitikslinti kai ką, paskui suteiksiu žodį dar kartą komisijai sureaguoti ir po to jau diskusiją šiuo klausimu baigsime. Pirmiausia, ponė Dėlėje. Aš nenorėjau dabar pradėti iš naujo diskusijų, tik tai dar noriu pasakyti, kad e, komisijos pozicija dar kartą parodė, kad reikalavimas padidinti didžiausius likučių kiekius tik tai e, susijęs yra su prekybos sutarčių problema ir aš prieštarauju tam, nes mes turime galvoti apie piliečių apsaugą šiandien ir mes su tokiais argumentais neapginsime ES piliečių. Pone Florence. Man nemalonu murmėti prieš komisijos atstovą, bet kai mm, kalbėjome apie neko, neonikotinoidus, mes labai greitai susitarėme. Uh, o taryboje nebuvo sugebėta susitarti. Ir ką padarė komisija? Komisija pasakė, taryba nenori, parlamentas trupačiuką perdeda. Ir tuomet buvo iškeltas subsidiarumo principas. Tas, kas nori, gali išduoti leidimą, tas, kuris ne, ne. Bet tai ir yra ta klaida. Tai turi baigtis, kai mes kalbame apie sveikatą. Nes taip išėtų, kad iš viso neįmanoma leisti teisės aktų. Kaip jau minėjau, mūsų kaiminystėje yra 18 valstybių, kurios naudoja šias medžiagas run, cukriniams runkeliams auginti, bulviams auginti. Ir ma, mūsų ūkininkai yra sunerime, nes jie mus renka tam, kad mes imtumėmės veiksmingų priemonių prieš tokius veiksmus. Dėkoju. Ačiū, dabar jau tikrai turiu užbaigti šią diskusiją ir suteiksiu žodį vėl komisijai. Pone Bėrint, prašom žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė už antrąją galimybę Kalbant apie tai, e, ką sakė ponė Dėlaje, galiu pasakyti, kad tai neturi nieko bendro su laisvos priekybos sutartimi. Tai yra taisyklės dėl didžiausių leisinų likučių normų. Šiame reglamente yra pasakyta, kad uh, prašymai leisti importą gali būti teikiami ekonomikos subjektų. Ir paskui turi būti pritaikytos reikalingos procedūros, visas paketas yra sukurtas ir vertinimus turi atlikti valstybė narė ir EFSA. F reglamente apie tai yra parašyta, tai neturi nieko bendro su laisvos priekybos sutartimi. Atsakant ponui Florencijui, galiu pasakyti, kad sutinku su tuo, jog e, n, ypatinga tvarka taikomų išlygų e, E, numatymas dabar yra neįmanomas. Mes jau prašėme EFSA patvirtinti keletą tokių atvejų, išsiaiškinti, ar tikrai tos, tas skubos procedūra buvo pagrįstai pritaikyta. EFSA mums atsakė, kad du trečdaliai iš e, ištirtųjų atvejų buvo pagrįsti, tik trečdalis ne. Ir dabar Europos komisija pirmą kartą pasiūlys labai greitai e, kad valstybės narės tokių skubos tvarka teikiamų leidimų išdavimo procedūrų vengtų. Daugelis iš jūsų pasisakymuose kalbėjote, mano supratimu, apie cukrinius runkelius, bet ne apie bulves ES. Ačiū. Um... Ačiū. Šiuo klausimu, labai svarbiu klausimu, balsuosime šiandien. Jeigu prieštaravimas bus patvirtintas, tada jis e, bus perduotas kovo pirm, mėnesio pirmai plenariniai sesijai ir bus balsuojama plenarinėme posėdėje. Kadangi balsuoti numatyta 11.30 pradėti, dabar padarysime pertraukėlę. Prašyčiau visus sugrįžti į posėdžių salę punktualiai 11.30, kad galėtume pradėti balsavimą laiku.

Good, dear colleagues, um, we will start our voting session. Kolegos, pradėsime balsavimą, prašyčiau susėsti į savo vietas. Patikrinkite, ar veikia jūsų balsavimo kortelės, ar apskritai jas atsinešėte, ar jos įdėtos į balsavimo aparatą. Pradėsime nuo kortelių patikrinimo. Balsuokite bet kokį mygtuką, žiūrime, kaip veikia e, kortelės jūsų, bet kaip balsuokite. Viskas atrodo gerai veikia, baigiame balsuoti. Gerai. Dabar pradėsime balsavimą. Pirmasis klausimas. Svykdomos rizikos vertinimo maisto grandės skaidrumas ir tvarumas. Elektroninis balsavimas, prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ir e, toliau keletas prieštaravimų. Pirmasis – Dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114 elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau vėl prieštaravimas. Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 874119. Balsuokite. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Toliau kitas prieštaravimas. Genetiškai modifikuoti kukurūzai BT11 ir visai lė kitų. Prašau balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. E, kitas prieštaravimas e, e, tvirtinimo laikotarpiai tam tikrų medžiagų, pirmiausiai tiek klopridas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Paskutinis prieštaravimas. Didžiausias įsileistini likučių kiekiai tam tikrų medžiagų, skaitant klotienidiną. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Taip pat patvirtinta. Kitas klausimas. ES e, ilgalaikio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažnymo pagal Paryžiaus turimą strategiją, pasiūlymo rezoliucijai e, projektas, kas už pirmą e, kompromisą prieš susilaikė priimta. 14 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime gerai. 14 pakeitimas. Baigėme balsavimą. Atmesta. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tokia pat dauguma atmesta. Tikriname gerai. Atsiprašau, sako pirmininkas, jūs buvote teisūs. EPP kitai balsavo, balsavimas baigtas, priimta. Atsiprašau už klaidą. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 67 kas už, prieš, susilaikė priimta. 69 kas už, prieš, susilaikė priimta. 9 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 75 balsuojame papildomai dėl jo, kas už, prieš, susilaikė priimta Man regis, kad patvirtinta, bet pasitikinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25. kas už, prieš, susilaikė, priimta. 27. kas už, prieš, susilaikė, priimta. 102 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 98 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas, man regis, bet patikrinkime. Balsuojame 98 pakeitimas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 101. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 11. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 114. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 115. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 116 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 13 už, prieš, susilaikė priimtas. 114 kas už, prieš, susilaikė priimta. 15 už, prieš, susilaikė priimta tikrinti gerai. 15 pakeitimas. Baigėme balsavimą. Patvirtinta. 130 kas už, prieš, susilaikė priimta. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 22 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Šimtasis pakeitimas pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. 142 už prieš susilaikė atmestas. 133 už prieš susilaikė priimtas. 134 kas už prieš susilaikė priimtas. 147. Kas už, prieš susilaikė priimta. 148. Kas už, prieš susilaikė priimta. 149. Kas už, prieš susilaikė priimta. 15. Kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 16. Kompromisas už, prieš susilaikė. Man regis, kad patvirtinta, bet patikrinkime. 16 kompromisas balsuokite. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 17 kompromisas už. Prieš susilaikę. Mm, tokia padauguma man regis, bet tikrinkime. 17 kompromisas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. 121 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 184 kas už, prieš susilaikė priimta, 188 kas už, prieš tikrinkime. 188. Baigiame balsuoti. Atmestas. 20 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 21 kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 205 kas už, prieš susilaikė priimtas, 206 už, prieš susilaikė priimtas, 23 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 223 pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta, 187 kas už, prieš susilaikė atmestas, 226 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 24 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 237 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 238 už, prieš, susilaikė, priimtas. 239 kas už, atkrito, atsiprašau, sako pirmininkas, 26 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta, 185 už, prieš susilaikė atmesta, 251 už, prieš susilaikė atmestas, tikrinti gerai, 251 balsavimas pradedamas, 251 baigiamas, atmestas. 252 už, prieš, susilaikė, atmestas. 28 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 29 už, prieš, susilaikė, priimta. 265 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 267 už, prieš, susilaikė, priimta. 268 31 kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta, 30 kompromisas už, prieš susilaikę priimta, 280 kas už, prieš susilaikė, man regis patvirtinta, bet patikrinkime, 280. Balsavimas baigtas. Tikrai patvirtinta. 281 kas už prieš, susilaikė, atmesta. 32 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Pabaigs visą. 269 antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. 2 692 antroji dalis. E, tai yra papildymas 32 kompromisinio pakeitimo. Balsavimas baigiamas, atmesta. 288 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 290 kas už, prieš susilaikė primtas, 291 už, prieš susilaikė primta, 284 atkrito, 292. Kas už? Prieš susilaikė priimta, 293 už. Prieš susilaikė atmestas, 294 atkrito. Ne, vis tik tai reikia balsuoti. 294 kas už? Prieš susilaikė priimtas. 295. Visi kiti atkrito. Dabar 33 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 308 kas už prieš susilaikė priimtas. 309 už prieš susilaikė. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. 309. Baigėme balsuoti patvirtinta. 34 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 316 už, prieš, susilaikė, priimta. 317 už, prieš, susilaikė, priimta. 318 už, prieš, susilaikė, atmestas. 319 už, prieš, susilaikė, atmestas susilaikė Patikrinkime. 3.19. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 320. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 322. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 323. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 324 už, prieš susilaikė priimtas, 325 už, prieš susilaikė priimta, 35 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 36 kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 337 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 328 kas už, prieš susilaikė atmestas. 339 kas už, prieš susilaikė priimtas, 37 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 38 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 356 kas už, prieš susilaikė atmestas, 356 Tikrinti gerai, tikriname 3, 5, 6. Prašom balsuoti. Baigėme balsavimą. Patvirtinta. Prašau aiškiai kelti rankas, nes ne visuomet aiškiai galima pamatyti, kas vyksta salėje. 357 už prieš susilaikę, atmesta man regis, bet patikrinkime. 357. Baigėme balsavimą. Atmesta. Trisdešimt devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 366 kas už prieš arba už ar prieš reikia balsuoti. Tai jūsų pakeitimas patvirtinta. 368 kas už, prieš susilaikė priimta. 40 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 374 kas už, prieš susilaikė priimta. 376 kas už, prieš susilaikė atmestas. 384 kas už, prieš susilaikė priimta. 378 kas už, prieš susilaikė atmesta. 379 už, prieš susilaikė, priimta. 380 atkrito, 383, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 392, už, prieš, susilaikė, priimta. 394 kas už, prieš susilaikė priimta, 42 kompromisas kas už prieš laikė. Prieš 43 kompromisas už prieš laikė priimta. Pirmasis pakeitimas kas už prieš susilaikė atmestas, antrasis už prieš susilaikė priimtas, trys e, už prieš susilaikė atmestas, ketvirtasis už prieš susilaikė atmestas, penktasis už prieš susilaikė atmestas šeštasis už, prieš susilaikė atmestas septintasis už, prieš susilaikė atmestas. Ir dabar paskutinis balsavimas elektroninis dėl šio klausimo. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta Norėčiau pasveikinti pranešėjus. Periname prie kito klausimo. Sezoninio laiko keitimo atšaukimo direktyva. Pirmiausia, balsuosime dėl dešimtojo pakeitimo. Pagal jį komisijos pasiūlymas atmetamas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Uh, to, uh, Tada periname prie kitų pakeitimų. Pelmasmiausia penktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 72. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Norite tikrinti, tikrinkime. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 73. Kas už? Kas prieš? susilaikę, tikrinkime. 73. Baigiame balsuoti. Priimta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta keturioliktasis už, prieš susilaikė. Atmesta keturioliktasis Pirmasis kompromisinis, kas už prieš susilaikė priimta. Antras kompromisinis už prieš susilaikė priimta. 29. kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 42. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 47 už prieš susilaikę atmesta. 48 už prieš susilaikę atmesta. 49 už prieš susilaikę. Tikrinkime 49. Baigiame balsavimą. Atmesta. 50 kas už kas prieš, susilaikė, tikrinkime dar kartą. Baigiame balsuoti. Priimta. 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 52. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 53. Galutinis elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikinu pranešėją. Tai balsavimo pabaiga ir rytinio posėdžio pabaiga. Susitiksime po pietų. Ačiū už bendradarbiavimą.